poryt, trečiadienį, kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu e, teisės aktų pagal 78 straipsnį. Ir tai bus nurodyta sustikimo parlamente. Dabar